valandų e, pateikus šio pakeitimo, e, šį pakeitimą bent 48 parlamento nariai turi, e, atsiprašau, 24 ar 41 parlamento narys turi pateikti savo pritarimą šiems pakeitimais, šiems pakeitimams. O dabar pereikime prie mūsų šiandieninio posėdžio ir darbo atvarkės patvirtinimo, kur šis. Mm, Mm, ši darbo tvarkė buvo e, Europos parlamento pirmininkų sueigoje patvirtinta, remiantis atitinkamas e, darbo tvarkos taisyklių straipsnių. Ir ji jums yra išdalinta. Kaip matote, Mes dar turėsime nemažai svarstytinų klausimų. Artimiausiamis savaitomis įvyks nu, komisarų klausimai. Praėjusiamis savaitėmis vyko klausimai e, kai kurių Europos komisijos narių, o šiandieną dėl jų balsuosime. Rytoj pristatysiu politinius ir techninius principus, kuriais e, reiks vadovautis artimiausiais pusantrų metų. E, dviejus su pusę metų. Ir e, mes taip pat turime ir pateikti Europos komisijos pirmininko veiklos programą, kurią reikės aptarti. Taip pat turėsime apsvarstyti delegacijų narių skaičiaus klausimus. Taip pat kalbėsime apie didžiojo e, dvidešimtuko susitikimo dalykus, klausimus ir taip pat turėsime dar kalbėti ir apie biudžeto projektą. Taigi mūsų darbo tvarkė yra tikrai labai plati ir aš norėčiau, kad mes ją apsvarstytume punktas po punkto. Netrukus mes vėl sugrįšime prie visų pagrindinių šio, šio darbo tvarkės punktų, tačiau pirmiausia, ponios ir ponai, norėčiau pakalbėti apie mūsų laukiančius iššūkius. Tačiau Norėčiau jūsų paklausti, ar turite kokiu nors pastabų dėl šiandieninio, tai yra pirmadienio e, posėdžio darbo tvarkės. Jeigu jokių pastabų nėra, tuomet skelbiu ją patvirtintą. Ponas Kolniš prašo žodžio, prašau. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu įtin trumpai. Tiesą sakant, dėl darbo tvarkos norėjau pasisakyti. Jūs paminėjote, kad pirmininkų suiga nusprendžia, kokia bus darbo tvarkė. Aš e, žinau, kad pirmininkų suiga susideda iš jūsų, frakcijų vadovų ir nepriklausomų parlamentarų atstovų šiuo metu nepriklausomų e, jokiai frakcijai narių atstovas kol kas nėra paskirtas e, pirmininkų sueiga. Ir kai kurie e, toje frakcijoje dirbantis parlamentarai dėl to išreiškia susirūpinimą. Jie norėtų su jumis susitikti. Turbūt būtų gerai, jeigu jūs suorganizuotumėt visų nepriklausomų narių posėdį ir išspręstumėt tą problemą. Pagal taisyklės jie gali turėti savo delegatą pirmininkų sueigoje. Taigi, Tokiu būdu e, sprendimai būtų priimami pagal numatytą tvarką. Dziękuję bardzo za tą uwagę. Labai ačiū. Ačiū už tą pastabą. Aš palaikysiu ryšį su jumis ir jūsų kolegomis per šią sesiją ir pabandysim susitarti, kada galėtume tokį posėdį suorganizuoti. Taigi patvirtiname pirmadienio darbo atvarkę, o dabar einame prie antradienio. Ar kas turėtų pastabų dėl antradienio darbo atvarkės projekto? Tik antradienį dabar galvojam. Niekas nenori pakomentuoti, tada teigiame, kad antradienio darbo atvarkė taip pat patvirtina. Trečiadienis. Ar turime pastabų? Ponas Konbendit. Gerbiami kolegos, pirmininkų suiga balsuodama nusprendė, kad į trečiadienio darbo atvarkę turėtų būti įtrauktas naujo komisijos pirmininko rinkimų klausimas. Diskusija apie tai vyks antradienį po pietų ir aptarsime visus pateiktus komisijos pirmininko pasiūlymus ir gairės. Mes siūlome, kad balsavimas dėl komisijos pirmininko būtų atidėtas vėlesniam laikui, Paprastra labai priežastis. Po 22 dienų Airijoje įvyks referendumas. Tas referendumas yra gyvybiškai svarbus tam, kad Lisabono sutartis būtų priimta arba atmesta. Šiandien e, paskelbti visuomenės nuomonės rezultatai rodo, kad 62 procentai airių ketina balsuoti už sutartį. Manau, kad mes turėtume airijos rinkėjų nuomonę gerbti, nepriklausomai nuo to, ar mes esame už sutartį ar prieš ją. Ir jeigu mes pirmininką komisijos paskirtume pagal Niso sutartį, dabar, kai turime galimybę, tie, kurie esame už Lisabono sutartį, um, paskirti jį pagal Lisabono sutartį po labai neilgo laiko, tokia procedūra atrodo jokinga. Tik trijų savaičių skirtumas. Spalio mėnesį žinosime, kaip susiklostys reikalai. Lenkijos prezidentas deklaravo, kad jis Lisabono sutartį pasirašys tik po Airijos referendumo. Čekijos konstitucinis teismas taip pat iškilmingai pareiškė, kad sprendimą dėl Lisabono sutarties įgyvendins. Kai čia buvo nusiskundimų dėl Lisabono sutarties ten ir paskutinį kartą vienbalsiai buvo nuspręsta, kad Lisabono sutartis nepažeidžia Čekijos konstitucijos. Taigi Čekijos prezidentas kai jau sutartis bus ratifikuota Airijoje ir Lenkijoje, nebegalės pasakyti ne. Aš jau beveik baigiu pirmininkę, labai svarbu, ką aš noriu pasakyti. Esame parlamente ir supraskime, kad jeigu mes priimsim tokį sprendimą, iškils grėsmė mūsų reputacijai. Pagalvokim porą minučių, ar mes tikrai dirbame teisingai kaip parlamentarai. Šie reikalai yra labai svarbus. Labai ačiū, sako parlamento pirmininkas. Balsuokime po Airijos referendumo. Atidėkime balsavimą šiandien. Balsuokime kitą mėnesį. Pone konbenditai. E, panie przewodniczący, e, ja nie chciałem. Pone konbenditai. Aš nenorėjau jūsų mikrofono išjungti, nors galėjau tą padaryti. Bet, kaip žinote, pasisakyti suteikiama viena minutė. Jūs kalbėjote dvi su pusė minutės. Naujų parlamentarų labui norėčiau, kad frakcijų vadovo, o ir kiti parlamentarai laikytųsi taisyklių dėl pasisakymų laiko. Bet turbūt visi pastebėjote, kad aš jūsų mikrofono neišjungiau, tačiau ateityje prašyčiau apsiriboti laiku, kuris jums skirtas. Dabar suteikiu žodį ponui Šulcijui. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas kolega e, Konbendit pateikė pasiūlymą, kurį svarstė ir mano frakcija praėjusiamis savaitėmis. Mes taip pat pateikėme šį pakeitimo pasiūlymą, kadangi manome, kad e, tas Airijos referendumo ir e, Konstitucijos te teismo Prahoje klausimas yra tikrai labai svarbus e, ir mes taip pat žinome, kad dabartinė situacija dar kol kas sukuria nemažai neiškumų. ES yra teisinė, e, teisės, galiojančios teisės bendryje, e, dabar galioja Nicos sutartys, taigi nėra jokių alternatyvų kaip tik tai dirbti pagal Nicos sutartis. Tiek komisijos nariai, tiek komisijos pirmininkas, tiek ir parlamentas turi taip dirbti. Ir reikia daryti tai, ką minėjo ponas Konbendint. Reikia taikyti Lisabonos sutartį, kuomet jinai įsigalios, kuomet bus renkami nauji komisarai, kadangi bus ir pasirinkta visiškai kita, teis, kitas teisinis pagrindas. Ir mm, ponas komisijos nary, e, pirmininkas, aišku, labai apgailestauja dėl to, kas įvyks. E, artimiausioje ateityje. Ir tai rodo, kad ir taryboje dabar yra kilusi nemaža sumaištis. Ir, ir e, todėl mes manėme, jog būtina nukelti balsavimą, kol taryba nuspręs, ko jinai iš tiesų nori. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Atsiprašau, ponė pirmininkė, jūs teisingai mus e, pamokėte, kad jums yra skirtos e, tam tikras laikas, tačiau skirkite ir man porą minučių. Taigi, Mes esame pateikę taip pat savo pakeitimo pasiūlymą dėl panašios priežasties ir kaip ir ponas Konbenditas ir dėl to mes visiškai remiame tą mūsų iškeltą pakeitimo pasiūlymą. E, Labai ačiū, ponė Šulcai. Gerbiami ponios ir ponai, ar kas nors galė, norėtų pasakyti prieš šį pasiūlymą? Ponas, ponas Dolis prašė žodžio. Prieš šį pasiūlymą dvi minutės. Pirmininkė, Kaip žinote, aš visuomet laikausi darbo e, tvarkos taisyklių dėl e, pasisakymų laiko. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš nesuprantu pono konbendito. Jis turėjo prašyti tada, kad Europos parlamento rinkimai būtų atidesni vėlesniam laikui, kad rinkimai vyktų pagal Lisabono sutartį tada. Aš e, nekalbu visiškai spontaniškai čia, bet supraskime, kad kadangi egzistuoja dabar Nico sutartis, ji turi būti taikoma tol, kol įsigalios Lisabono sutartis. Taip pat aš paprašyčiau prieš balsuojant dėl pono Baroso kandidatūros laikytis taisyklių. O kai bus priimta Lisabono sutartis, parlamentas laikysis Lisabono sutarties. Turime būti nuseklus. Mes komisiją turime ir aš prašysiu tarybos po, rinki, po, po referendumo spalio antrą dieną įsteigti komitetą dėl dabar galiojančios sutarties, Nico sutarties. O kai pribręs laikas, pradėsime aptarinėti ir Lisabono sutartį kai ponas Konbeditas pasita, įkalbės e, poną Klausą pasirašyti sutartį. Aš tikiuosi, kad jis yra pasirengęs tą padaryti ir padarys greitai. Vėliau parlamentas turės pakeisti savo darbo metodus, prisitaikyti prie Lisabono sutarties ir dirbti pagal jos taisyklės. Būkime nuseklus. Dabar mums reikia funkcionuojančios komisijos. Turime finansų krizę, reikia veikiančios aktyvios komisijos. Artėja Kopenhagos konferencija. Žinot, kad mūsų E, mums prireiks labai daug laiko, kol nauja komisija pradės veikti. Todėl mano frakcija elgėsi atsakingai ir prašo, kad trečiadienį balsuotume pa, dėl komisijos pirmininko pagal Nico sutartį. Ačiū. Labai ačiū, ponė Dol. Dabar jau išklausėme nuomonių už ir prieš šį pasiūlymą. Tokios yra mūsų taisyklės diskusijoms apie pasiūlymus, o dabar balsuosime. Balsuosime dėl šio pasiūlymo. O i tak jest, to będzie głosowanie elektroniczne. Žaliųjų ALA pasiūlymas. Balsuojame elektroniškai. Vardinis balsavimas. Czy wszyscy oddali głosy? Ar jau visi balsavote? Ačiū, baigiame balsuoti. E. 130 głosowało 397 posłów, 135 było za wnioskiem, 240 balsavo 397, 135 už, 248 prieš, 14 susilaikė. Pasiūlymas atmetamas. Rozumiem, że jest jeszcze zgłoszenie. Bardzo proszę. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Prašom, ponė. Aš balsavau, bet aparatas nesuveikė. Bandžiau, bet nepavyko. Turiu liudininkų. E, to był głos za czy przeciw? Musi nam pani... Įrašykite protokolą. Ar jūs balsavot už ar prieš? Pasakykite, ar už ar prieš balsavot? Yes, yes.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 <laughs> No, Mr. Sire sitting over there. Uh... Ne, ponas Šair šiek tiek kitur sėdė, aš ne ponas Šair. Man ta pati problema kilo, pirmininkė. Mano balsavimo aparatas taip pat neveikė, o aš norėjau balsuoti prieš. Deja, negalėjau to padaryti. Ačiū. Puiku, ačiū labai. Taigi dar vieną prirašysime balsą. Ar dar būtų pastabų? Kas dar norėtų pasisakyti? Po vieną kalbėkit, prašyčiau. Mano aparatūra taip pat neveikia ir aš balsavau prieš. Na taip, suprantu, kad tuoj pradėsime žaisti futbolo varžybas. Kol kas rezultatas 2-1, tačiau iš esmės tai nėra galutinis rezultatas. Tikiuosi visi tai suprantate. Ponas Tardy. Jūsų aparatūra taip pat neveikia? Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad ir mano aparatas neveikia, o aš norėjau balsuoti už pasiūlymą. Ačiū. Kągi, dar vienas balsas už, pasižymėjome. ponai ir ponios, parlamento nariai. Dabar turiu priimti svarbų sprendimą ir kaip pirmininkas galiu tai daryti. Dauguma balsavo prieš pasiūlymą. Aiški dauguma. Vis dėlto yra dar nemažai žmonių, kurie prašo žodžio ir aš įsivaizduoju, kad jie nori pasakyti, kad jų balsavimo aparatai neveikia. Todėl prašyčiau savo pastabas ir informaciją apie balsavimą atsiųsti mums raštu ir tuomet mes priskaičiuosime jūsų balsus prie galutinio rezultato. Vienai par kitaip, kaip jau sakiau, man atrodo, kad buvo aiški dauguma prieš ir todėl iš esmės jūsų pasisakymai nieko nebepakeis. Atsiųskite mums savo poziciją raštu. Trečiadienio darbo atvarkė pastabų nėra, ar ne? Tvirtiname. Toliau, ketvirtadienio darbo atvarkė, ar bus pastabų dėl ketvirtadienio? Panašu, kad ne. Tokiu atveju tvirtiname visą darbo atvarkę. Ir dabar galime eiti prie pirmo darbo atvarkės punkto. Ir suteiksiu žodį vicepirmininkui Pitelį. Prašau. Thank you. Thank you. Care colleghe, cari colleghi, buonasera a tutti. Gerbiami kolegos, labas vakaras visiems. Kitas darbo tvarkės punktas yra balsavimas dėl pasiūlymo, dėl sprendimo dėl tarp parlamentinių delegacijų ir